2015 m. rugsėjo 23 neparmos Europos vadovų tarybos sustikimo išvados, e, Europos vadovų tarybos ir komisijos pareiškimai ir dabar norėtume suteikti e, žodį e, tarybos pirmininkui, tačiau berots jisai dar tik tais pakeliui į plenarinę salę. Ar norėtumėte jau pradėti? Tai mes, tikėkime, nesukelsime diplomatinės krizės. Apsidairykime. Manau, kad netrukus po kelių sekundžių jis pasirodys. Pone Junkeri, ar tai yra tiesa, kad jūs šį rytą čia sėdėjote šį rytą šioje vietoje? Na, aš penkis kartus buvau renkamas Europos parlamentą, tačiau likimas nubloškė mane kitais keliais. Uh, Aš e, e, tuo pasitikiu. Aš, galėč, aš pasitikiu tuo, kad ir aš galėčiau galbūt atsisėsti į jūsų vietą. Na, šitos paralelės aš neišvedu. Na, manau, kad mes galėtume. E, ponas Tuskas susijęs kitais reikalais, taigi mes dabar pradėkime mūsų darbo tvarkės klausimą ir norėčiau suteikti komisijos pirmininkui žodį. Labai dėkoju pirmininkė. Europos komisijai einasi e, gerai, e, dėl to, kad mums suteikta žodis pirmiau e, ir tarybos atstovui ir tai man buvo patikėta. Tačiau, kaip sakiau, likimas mane nubloškęs yra kitais keliais. E, kaip žinome, e, praėjus e, rugsėjo 23 per Europos vadovų tarybos sustikimą mes kalbėjome apie migraciją, apie pabėgėlius ir Europos komisija jau gegužės mėnesį aptarė E, tarybos e, pasiūlymus ir mums prireikė laiko, kol, būtų, kol e, suderinome nuomonės dėl šitų pasiūlymų. Ir dabar vidaus reikalų ministrai galėjo susitarti dėl pabėgėlių solidaraus pasidalymo. Na, tačiau visgi iki galo sustarimas nebuvo įmanomas ir mes e, panagrinėjome Europos sutartis ir tai, kas ten labai aiškiai pažymėta, ir prisiminėme, kas ten parašyta, ir kaip visada sakėme šiuose rūmuose, mes norėjome pritaikyti bendrijos metodą. Ir e, daugumos balsavimo ministrai nusprendė, kad iš tiesų E, tarp institucinis darbas pasirodė e, tinkamas, mes pasiuntėme tinkamą žinę. E, Donaldai, ar norėtum tu tęsti, ar visgi aš galiu tęsti? Taigi, aš labai džiaugiuosi tuo, kaip vadovų taryba dirbo ir esame to labai patenkinti. Mes pritaikėme bendrijos metodą, kuris man atrodo yra tinkamas. Aš nemanau, kad mums reiktų dabar rodyti į vieni, į vieni kitus pirštais. Mes priemėme tokį sprendimą, kuris bus įgyvendintas ir tą padarysime kiek manoma greičiau. Taigi 23 rugsėjo vyko e, neformali neformalus tarybos susitikimas ir mes abiems institucijoms, abiems biudžetą tvirtinančioms institucijoms pateikėme pasiūlymą 2015-2016 metams. Būtent ką darysime ateinančiomis savaitėmis, mes abiems biudžeto institucijoms 200 milijonų eurų sumą pasiūlėme. Ir aš džiaugiuosi, kad Europos parlamentas vėlgi vėlgi prieimė, nusprendė greitai priimti sprendimą. Panašu, kad 15 dieną plenarinėme posėdėje bus tvirtinamas šis sprendimas. Taigi parlamentas dar kartą įrodė, kad imasi rimtai bendrų uždavinių. Taigi Europos parlamentas jau palankiai vertino komisijos pasiūlymą dėl solidaraus pasidalymo pabėgėliais ir tokiu būdu taryba yra įpareigojama daryti tą patį. Įsivaizduokite, kaip būtų, jeigu Europos taryba anuliuotų Europos parlamento sprendimą. Taigi, ponė pirmininkė, aš labai džiaugiuosi, kad ši asamblėja labai greitai, skubiai sureagavo į esamą padėtį. Taigi, iš tiesų, jūs įrodėte, kad galite tą padaryti greitai ir buvo nuspręsta taip pat padidinti Europolo Frontexo išteklius, sprendžiant problemas susijusias su pabėgėliais. Šešišimtus naujų etatų esame numatę Frontexui, kad būtų galima susitvarkyti su išorės sienų apsauga. Taip pat mes dvigubai padidiname etatų uh, turint omenyje tuos asmenis, kurie dirba vidaus reikalų srityje. Taigi aš norėčiau paraginti valstybės narės, kurios dar nėra tą padariusios, padaryti tą patį, ką padarė Austrai, ką padarė Vokiečiai ir kitos šalis. Mes, pirmininkas Tuskas ir jūs, ponė pirmininkė, taip pat aš, susitikome su pirmininku Erdoganu, e, atsiprašau, prezidentu Erdoganu, Turkijos Respublikos prezidentu. Ir Turkija imasi tikrai ypatingų pastangų, kadangi jie susiduria su didžiul, didžiuliais pabėgėlių srautais iš Irako ir Sirijos. Ir akivaizdu, kad Turkija mums kaip sąjungininkė yra būtina siekiant apsaugoti savo, mūsų išorės sienos, sienas ir komisija visomis išgalėmis remia Turkijos Respublikos pastangas šioje srityje. Ir mes negalime susitelkti tik tai ties vidiniais klausimais. Mes turime pasirūpinti ir tomis problemomis, kurios egzistuoja už mūsų sienų, nes problemos ten yra tokios pačios. Ir ES ir Turkija turi žengti kartu koja kojon ir renkti ir formuoti tokią pačią prieimimo apsaugos politiką, pasirūpinant tais nelaimingaisiais žmonėmis, kurie e, bėga pas mus ir į Turkiją. tarybos ir parlamento pirmininkai, taip pat ir aš, mes pasirašėme ketinimų protokolą su Turkijos e, atstovais e, pabėgėlių srityje ir šis dokumentas bus viešai paskelbtas e, šiandieną, trečią valandą po pietų, dabar aš negaliu jo komentuoti, nes kol kas jis nėra viešai paskelbtas, mes su kolegomis iš Turkijos nusprendėme šiandien trečią valandą pristatyti tą dokumentą. Svarbu, kad šeši... 600 tūkstančių pabėgėlių, kad jais būtų tinkamai pasirūpinta, tai yra pabėgėliai, kurie daugiausiai yra pasiekę Graikiją, taigi reikalinga čia imti struktūrinių veiksmų Graikijoje ir vietoje yra deramasi dėl atitinkamos programos numatytos Graikijai. Tas pats pasakytina ir apie Turkija. Rytoj ryte komisijos atstovas vyks į Ankarą ir kalbėsis, dėrėsis su Turkijos atstovais. Ir aš prašiau kelių komisarų ir Francas Timmermans taip pat vyks į Turkiją ir su Turkijos ministrais dėrėsis dėl atitinkamos sistemos ir tikimės su Turkijos atstovais pasirašyti bendrą susitarimą. Taigi, tai nėra tie klausimai, kurie yra susijęs su tik oficialių pareigūnų veiksmais. Ir aš manau, kad nereikia čia politikuoti, kalbant apie dėrybas tarp ES ir Turkijos. Žinoma, tai yra politika, kada reikia klausytis vieniems kitų. Ir diskusijų metu mes turime vieni kitų išklausyti ir taip pat nepamiršti stabilumo augimo pakto. Pakto, kuris yra susijęs su ekonominiais e, klausimais, tačiau aš nemanau, kad mes galėtumėme visiškai atsisakyti nepriklausomybės. Taigi, komisija atliks atitinkamą analizę ir galbūt bus laikomasi tam tikro specialaus ad hoc e, požiūrio, žiūrint ar e, visos valstybės narės galės įgyvendinti atitinkamus pakto aspektus. Tačiau nereiktų e, spekuliuoti apie tai ir aišku, politika susijusi su pabėgėliais, mes žinoma esame pasirengę atvirai aptarti tai, kaip būtų galima e, ją įgyvendinti finansinę prasme ir mes esame atviri visiems įmanomiems pasiūlymams. Taigi, ponė pirmininkė, aš labai džiaugiuosi, labai džiaugiuosi galėdamas dalyvauti šiuose diskusijose ir aš labai atidžiai išklausysiu tarybos pirmininko, kurį sveikinu atvykusi. Vielen Dank, Herr Komisijos prezident. Dėkuoju komisijos pirmininkui, o dabar norėčiau suteikti žodį tarybos e, pirmininkui Donaldui Tuskui. Thank you, Mr. President. Ačiū, ponė pirmininkė. Brangus bičiuliai. Tikras, tas tikrasis išbandymas bendryjei e, kyla krizės metu. Uh, Tai kaip mes atlikom e, bankų e, nevalankiausiomis sąlygomis išbandymą, tad toks testas dabar laukia ir mūsų bendrijos. Tad būtent apie tai buvo kalbama per paskutinę Europos vadovų tarybą. Tad aš norėčiau pasidalinti bendresnio pobūdžio mintimis ypač e, turėdamas galvoj, kad po dešimties e, dienų maždaug e, kita Europos vadovų taryba kalbės apie tuos pačius dalykius. Istoriniai, istorinio pobūdžio išbandymai iš tikrųjų reikalauja tikėti, pasitikėti savimi nes dabar ypač dėl to, kad visas pasaulis sukoncentravęs dėmesį į Europą ir laukia Europos veiksmų pabėgėlių atžvilgių. Europa vis labiau kritikuojama, niekinamai kritikuojama. E, ir vėlgi mūsų vieni pačių tiesiog e, pirštų rodimas vieni į kitus tik tai padeda kritikams. Tad e, tik tai nedaug kas šiaip jau teigiamai kalba apie Europą jungtinėse tautose kalbama apie Europą kaip apie kontinentą, kuris yra pats baisiausias pabėgėliams. Ir aš pats stengiausi įtikinti e, e, klausytojus, kad vis dėlto tikrovė Europoje vis kitokia, nes šimtai tūkstančių pabėgėlių vyksta į Europą, jie žino, kad mūsų bendryje pati to tolerantiškiausia. Vis dėlto mes, e, Europa, laikosi tarptautinių susitarimų, konvencijų. Ir būtent Europoje visi žmonės kur kas saugiau gyvena negu kitose pasaulio vietose. Todėl mes neturėtume leisti, kad Europa pasidarytų savotiškų atpirkimo ožių, kur vieni kiti, kitus tiesiog kaltina e, be jokių ribų. Nes e, vėlgi negalima leisti, kad teokratinės valstybės čia mums aiškintų, ką reiškia e, religi, religijų laisvė, e, kokia demokratija turėtų būti. Ir vėlgi tos šalis, iš kurių taip masiškai bėga žmonės, dabar mums, mums sakytų, kaip reikėtų elgti su pabėgėliais. Te, ta jau dabar jos ir daro nes antai yra valstybių, kurios apskritai nepriima jokių iš vis pabėgėlių, tačiau tos šalis tiesiog labai skuba mokyti Europą e, būti atviriems. Todėl mes turėtume visi bendromis jėgomis išsaugoti savo gerą vardą. Gerbiami parlamento nariai, mes e, ir toliau tebe kalbam apie solidarumą, apie kvotas, apie didesnę pagalbą pabėgėliams, prieglopšio prašytojams ir tiems, kurie e, e, yra šalyse už ES ribų. Tačiau solidarumui reikia abipusio pasitikėjimo ir pagarbos. Nesant e, valstybių narių solidarumo mes nepadėsim kitiems. Todėl mūsų e, tikrai bendra pareiga padėti pabėgėliams ir kartu saugoti ES išorės sienas. Visi turim prisimti tokią atsakomybę, tokią prievolę ir kartu neturėtume palikti ne vienos valstybės, tiesiog e, pačios e, vienos. Būtent taip aš suprantu solidarumą. Mes turėtume laikytis bendrai sutartų taisyklių. Antai, kai kas sako, kad neketina uh, E, laikytis ES įstatymų, antai Dublino e, e, reglamento ar kvotų, tai tokiu būdu tos valstybės tiesiog nepaiso solidarumo. Taisyklių laikymasis tai suponuoja dalies interesų atsisakymą. Ir čia norėčiau paminėti, e, tai pasakytina apie italus, vengrus, slovakus ir graikus. Nereikia turėti iliuzijų. Šiandien mes turėtume pirmiausia pasikliauti savimis, nes pasaulis esantis už ES ribų tikrai neketina padėti Europai. E, kai kurios mūsų kaimininės valstybės kur kas didesnių problemų e, turi. Mums pabėgėliai tai e, specifiniai žmonės, konkretūs žmonės, individai. Tačiau yra tam tikrų jėgų e, už ES rygų, kuriems, kurioms pabėgėliai tai tiesiog nešvarus versla, verslas ar, ar politinių įvairiausių peštinių dėrybų objektas. E, Tad mes dabar matom, kad naujas, naujo pobūdžio politinis sprendimas e, daromas. Ir čia jau galima kalbėti apie tą savotišką mm, hybridinį pasaulį, kur pabėgėliai yra tiesiog politinis įrankis. Ir tam reikia, aišku, kad mes tikrai būtume budrus ir atsakingai elgdumėmės. Brangus, Kolegos, mes visi žinom etikos atsakomybės, e, atsakomybės e, savokas iš Makso Weberio teorijų. Šiandien etika, et, e, etikos ir atsakomybės laikymasis suponuoja tiesiog ekstremistiškų tam tikrų nuostatų atsisakymo. Tai tokių ties, tiesioginių ekstremistiškų jėgų ir kita vertus e, atverimas durų tiems, kam, kas, kas, kam reikia pagalbos ir prieglopščio. Mes turim suprasti, kad šiandien milijonai poten, migrantų, potencialių migrantų, turiu galvoje ne vien pabėgėlius iš e, Sirijos, bet ir kitų Afrikos valstybių, Pakistano, Irano, Afganistano, Tad, tad Europa dabar, kurioje nebėra vidinių sienų, pasidarė savotiškas magnetas. Kai aš pats lankiausi atitinkamuose regionuose, kalbėjausi su tų šalių atstovais e, Turkijoje, Jordanijoje, Egipte, man buvo e, sakoma, kad potenciali Asado režimo uh, pergalė, kadangi nepamirškim, Rusija ten dabar veikia, iš, iš, išjudins kitą migrantų bangą. Vakar prez, Turkijos prezidentas Erdoganas tą patvirtino. Turkijos duomenimis e, maždaug 3 milijonai potencialių pabėgėlių gali e, atvykti per, į Turkiją iš Alepo ir kitų pasienio sienų. E, Tad kai buvo kalbama apie solidarumą, visada šiaip jau bū, nusiteikiama būna entuziastingai, tačiau kitai būna, kai reikia prisimti atsakomybę. Ir aš kalbu turėdamas dešimtmečių patirtį. Todėl aš norėčiau, kad jūs pademonstruotumėt atsakomybę ir blaivų protą. Tad šiandien ką reikia? Pirmiausia, reikia atkurti uh, kontrolę ES išorės sienose, tam, kad būtų galima e, tikrai įgyvendinti tinkamą migracijos politiką. Rytoj Europos parlamente e, išgirsite mm, Angelos Merkel, Merkel ir François Hollando žodžius. Daug e, kas nuo jų priklausys nes šie du e, politikai iš tikrųjų pademonstravo e, didžiadvasiškus žestus, gestus sunkiausiomis sąlygomis. Ir rytoj kaip tik jie ir kalbės apie atsakomybę už tai, kad reikia apsaugoti Europos bendryje ir jos išorės sienos. Nes jeigu e, vėlgi to bus nepaisoma, e, vėl iškils e, vidiniai barjerai, išorės barjerai, vidaus sienos. Tad mes turėtume labai aiškiai, garsiai sakyti, kad Europa be, be išorės sienų tai lygu Europa be Šengeno. Be išorės sienų tai kels baimę visiems europiečiams. E, ir anksčiau ar vėliau e, visa tai pasibaigs politinė katastrofa. Dabar ko tikisi paprasti piliečiai iš politikų? Tai pirmiausia, veiksmingumo ir ryšto. Ir jei, jei politikai šito nesuvoks, svarbiausi politikai, tokios didžiausios politinės jėgos to nesuvoks, tai tada žmonės e, nu, nu, nusigręš į radikalius politikus, nes visi žmonės nori gyventi saugiai. Tad arba mes visi iš tikrųjų turėsim atsakyti į išbandymus, arba į juos tada turės atsakyti ir privalės atsakyti kažkas kitas, kiti politikai, radika, radikalioji pusė. Tad e, juos reikėtų sustabdyti ir būtent visa tai priklausys ir priklauso vien tik tai nuo mūsų. Labai ačiū. Dėkoju, ponė e, Tusk, už pasisakymą ir dabar norėčiau suteikti žodį EPP e pirmininkui, žodį ponui Weberiui. Dėkoju. Pirmiausia, norėčiau padėkoti e, tarybos pirmininkui už tai, kad dalyvaujate e, čia ir už tai, kad pateikėte mums e, išvadas tos neformalaus sustikimo. E, žmonės gyvena netikrume ir manau, kad mums visiems e, kyla daug klausimų dėl e, migra migracijos. Ir EPP vardu norėčiau pasakyti, kad pirmiausia, mes turėtume žmonėms pasakyti, kad turime galimybę atsakyti, pateikti atsakymus. Mes galvojame, kad šiandieną viduržėmio jūroje mes E, turime daug Europos laivų, Junknės karalystės laivų, e, Italijos, Maltos laivų, kurie turi gelbėti e, žmonių gyvybės. Tačiau dabar mes turime rasti mechanizmą, kaip pasidalinsime daugiau kaip 600 tūkstančių migrantų skaičių solidariai visoje Europoje. Mes turėtume pirmiausia Viduržėmio jūroje įdėti, į, į, E, įdėkti labai e, rimtus, solidžius instrumentus, kad užkirstume kelią e, prekyviams žmonėmis. Ir šiandieną mes tik tais reikalavome tiesiog, kad būtų daugiau skirta lėšų tam, kad būtų organizuota pagalba toms žmonėms. Ir mes kreipiamės jungtinės tautės ir e, kitas organizacijas. Mes turime e, užsitikrinti pas, pasitikėjimą, žmonių pasitikėjimą. Ir antrą norėčiau pasakyti, kad taip mes turėtume labai daug e, klausimų išspręsti. Mes kol kas e, dabar visai ne, neturime galvoti kažkokiu naujų idėjų. Mes turime įgyvendinti tai, ką mes jau e, sugalvojame. Komisija pateikė paketą, kuris eina reikiamą linkme. Ir Europos parlamente e, yra labai aiškių politinių nuomonių dėl komisijos ir e, komisijos pirmininko e, patikto paketo. Taip, mes turime stiprinti išorės sienas, tai savame suprantame ir ateinančiais metais visi, visos uh, uh, E, stojančios e, Europos Sąjunga e, valstybės, visos kandidatės taip pat turi įdėkti reikiamus pabėgėlių instrumentus. Na, o kalbant apie Turkiją, mes turime palaikyti santykius su Turkija, kaip ir vakar buvo išsakyta per susitikimą su Turkijos prezidentu. Ir Mes turime e, taip pat imtis veiksmų, kad užtikrintume e, stipresnę sienų kontrolę, tam turi būti skirtos finansinės lėšos ir taip pat turime pabrėžti, kad Eduan ir Turkijos e, Respublika laikytųsi savo principų. Jie yra ilgalaikė ir sena kandidatė ir turime mes laukiame iš Turkijos atitinkamų veiksmų, sprendžiant ir pabėgėlių klausimą, ir kurdų konfliktą. Ir dabar Turkija mums reikalinga kaip partneris. E, ponios ir ponai, mes turime daug iššūkių ir tai reiškia, kad e, mes turime orientuotis į žmonės. Ir vienas iš tokių punktų, kurį turime orientuotis, yra mūsų e, pagrindinės teisės, tai yra mūsų pagrindinės vertybės, kuria, kuriomis turime iš tiesų remtis ir didžiuotis. Ir Angela Merkel sakė, kad mes kaip didelis kontinentas, didelis žemynas turime tai užtikrinti ir galime tai padaryti. Be to, mums pabėgėliai tikrai jie yra laugiami, tačiau taip pat yra ir iššūkių. Mes turime pažiūrėti, kur link mes einame. Jie turi pareigą e, įsiregistruoti, integruotis į mūsų visuomenę. Ir tai turime labai aiškiai pasakyti pas mus atvykstantiems žmonėms. Ir trečia, e, valstybė turi įgyvendinti teisę. Ir e, labai dėkingas esu e, tarybos pirmininkui už jūsų pasisakymą. Mes visi žinome, kad šiame Europos išorinės sienas tikrai reikia labai smarkiai e, sustiprinti, turime turėti techninių e, patikrinimo priemonių ir mes turime turėti galimybę e, atitinkamai pasirūpinti savo sienomis. Mūsų piliečiai turi mumis pasitikėti ir EPP žinia yra tokia, kad mes neturėtume kurti kažko naujo, tačiau turime gyvendinti tai, kas jau sukurta. Ačiū. Für die Fraktion der Sozialisten und Demokraten hat das Wort Herr Vorsitzender Pitteler. Dabar norėčiau suteikti žodį e, socialdemokratų pirmininkui Pitelui. Ačiū, pirmininkė. Taip, ponas Weberis yra visiškai teisus. Nedaug kas būtų pagalvojęs, kad atsidursime tokioje situacijoje, bet tarp to nedaugelio yra nemažai parlamentarų. Mes pavasarį jau išvelgiame tai, kas vyksta dabar. Ir mes manėme, kad rugsėjai tikrai teks imtis nemenkų darbų. Taigi ES institucijos turi reaguoti greitai ir ryštingai. Dabar reikia siekti pažangos ir turime apginti savo teritoriją. Aš norėčiau, kad ES būtų žmogaus teisių čempionė. Aš tikrai nenoriu keisti mūsų prigimties. Aš nenorėčiau, kad mes taptumėme kažkokia tai kitus gelbėjančią mašiną. Mes e, taip turime apginti savo išorės sienas, taip mes turime saugumą ir prieimimo politiką derinti. Tai yra teisingi dalykai, tačiau tai, ką daro ES institucijos Libano, Turkijos atžvilgių, visa tai yra teisinga Ir aš manau, kad taip tai yra neišvengiama. Bet nereikia rodyti pirštais ir sakyti, kad vienos yra atsakingos, o kitos ne, vienos prisima naštą, o kitos ne. Tiesiog baikime tą negatyvę retoriką. Nes negatyvi retorika reiškia, kad mes nesusitvarkome su situacija. Spigliuotos sienos, egocentriškumas, neapykanta, reiškia, kad mes negalime susitvarkytis išspręsti problemų. Problemos yra sprendžiamos tik pozityviai, taigi baigime tą negatyvumo stadiją ir įženkime į naują stadiją tam, kad e, ne, nepakenktumėm, nepakenktumėme ES e, ateičiai į jos teritoriją. Dėkuoju ponui Pitelai, dabar EKR vardu ponas Legutko. Uh, thank you. Uh, Uh, Ačiū. Junktinių tautų vyriausiasis įgaliotinis pasakė, kad 8 tūkstančiai pabėgėlių kasdien patenka į Europą. To, Tuskas minėjo 1,1 milijoną per ateinančius mėnesius. Jeigu tie skaičiai bent iš dalies yra teisingi ir tikslus, tai akivaizdu, kad tai, ką parengė mums komisija ir taryba, tikrai nėra pakankama tai tik tai laikina priemonė, tai tikrai nėra sprendimas. Ir kaip įprasta, mes, mūsų kalba nėra labai aiški. Kaltinimai, įbauginimai tų atžvilgių, kurie nepritarė tų atžvilgių, kurie nepritarė įstatymams, kuriuos mes patys parengėme. Humanitarnė pagalba e, maišoma su saugumu ir tikrai buvo pasakyta daug įdomių dalykų, yra šantažavimo elementų. Imigrantai tarsi kviečiami, o po to jau nebekviečiami, išprašomi, šengeno procedūros yra panaikinamos, po to vėl atkuriamos. Jeigu tokia gigantiška sumaištis yra dabartinės situacijos atspindys, tai padėk mums Dieve. Ir manau, kad mums trūksta ilgalaikių tikslų. Ko mes ilgesnėje perspektyvoje siekiame? Taryba kalbėjo apie socialinius kriterijus, sąžinę, į ką reikia atsižvelgti migracijos politiko. Aš manau, kad tai yra prasminga. Tačiau aš bijau, kad europiečiai gyvenantys tabų ir tam tikrų nusistatymų politikoje nusistatymų e, nuotaikoje, kalbant apie migracijos politiką, tikrai nepadės, tai e, siekiant e, vesti racionales diskusijas ir aš manau, kad tokiu būdu tik dar daugiau matysime panašių dalykų. Liberalų e, frakcijos vardu norėčiau steigti žodį Monika Hofstadt. Uh, uh, Ačiū pirmininkė, aš norėčiau labai atvirai, ponė, tas, tas kaip, tus kaip pasakyti, kad mane vis labiau nervina taryba. Ne jūs, ne jūs asmeniškai, bet ta institucija, kurią jūs atstovaujate. Ir kodėl taip sakau? Todėl, kad pirmiausia, tarybai prireikė labai daug laiko, kol sušaukė neformalų susitikimą, nes ta krizė tai neprasidėjo prieš keletą dienų ar prieš keletą savaičių. Ir to susitikimo išdava buvo vienas puslapis, pareiškimas, vieno puslapio pareiškimas. Tai yra neformalus Europos vadovų tarybos susitikimas, kai Europa išgyvena pačią reikšmingiausią krizę pastaruoju dešimtmečiu pabėgėlių, krizę, kokios anksčiau niekada nesame matę. Vienas puslapis, kur faktiškai yra kartojami tie sprendimai, kurie jau buvo priimti vidaus reikalų ministro dėl 120 tūkstančių pabėgėlių ir 20 milijardų eurų papildomų finansavimo. Ir man kyla klausimas, kolegos, tai kiek žmonių iš Sirijos turės numirti, žūti, kiek dar papildomai Sirių turės atbėgti į Europą, kol galiausiai Europos taryba priims išsamų globalų požiūrį pabėgėlių krizės atžvilgių, taip kaip siūlė komisija, nes tai nereiškia, kad jūs nie, niekas jums nebuvo pasiūlyta, buvo. Ir iš likus kelioms valandos iki vadovų tarybos komisija prieėmė sprendimą dėl globalaus paketo, kur kalbama apie naują ES prieglopšio politiką, kuri nėra grindžiama Dublino reglamentu. Naujas paketas kurioje būtų sukurta viena sistema, ne 28 sistemos, mėlynosios kortelės sistema, įtraukiant ir tai, kas galbūt yra svarbiausia Europos sienų ir pakrančių apsaugos pasiūlymas. Ponas Tuska, pana Tuskai, rugsėjo 11 dieną vidaus reikalų ministrai atsisakė įtraukti tą siūlymą į savo išvadas. Apie tai net nekalbėjo. Taigi, norėčiau paklausti, tai ko dar reikia? Kodėl neįmanoma Europos tarybai priimti sprendimo dėl to paketo, kurį pasiūlė Europos komisija. Parlamentas tą jau padarė. Štai koks klausimas man kyla. Kas vyksta? Kodėl Europos vadovų taryba negali įveikti tų susiskaldimų viduje? Ir mano pasiūlymas labai būtų paprastas, ponė pirmininkė. Mes turėtumėme taryba ir parlamentas nuspręsti siūlyti pagreitintą procedūrą komisijai dėl siūlomų procedūrų gyvendinimo. Ir dar vienas siūlymas susijęs su išorės sienomis. Konfliktas Sirijoje rodo, kad atėjo laikas ES jums, Europos tarybai, Europos vadovų tarybai, Tuskui, Morgerinį, imtis iniciatyvos, nes mes dabar atsisakome atitinkamų veiksmų, matome tik bombardavimus, civiliai asmenys, piliečiai yra bombarduojami Sirijoje. Ir yra žudomi laisvosios Sirijos armijos žmonės Rusijos. Taigi, kokios yra, kokie, kokie yra padariniai? Mes, matydami tuos padarinius, nesijimame iniciatyvos Europoje – Mes laikomės netgi skirtingų, trijų skirtingų nuomonių taryboje apie, tą, apie tai. Taigi imkitės iniciatyvos, viršūnių susitikimas, įgaliokite visapusiškai ponę Margarinį, kad būtų užtikrinta saugi neskraidimo zona nes Sirijoje, nes tai yra neįmanoma. Kiti sako, kad tai yra, to padaryti ne, nes, nesugebėsime, nes reikia jungtinių tautų įgaliojimų. Ne sprogdinti Europo, atsiprašau, Sirijos piliečiams, tai jungtinių tautų mandato nereikia, o kad apsaugotumėmės, to reikia, jungtinių tautų mandato reikia, tai visiškai neįtikėtinas toks požiūris. Ir galiausiai reikia donorų konferencijos, nes nėra pakankamai pinigų pabėgėlių stovyklose. Taigi, ponė Tuskai, aš pasikliauju jumis. Jeigu 28 valstybių vadovai negali priimti sprendimo, Jeigu jie atstovaus tik savo tautoms, tai jūs turite prisimti tą atsakomybę, jūs turite atstovauti e, jiems, e, toms visoms 28 valstybėms. Labai ačiū. Guo frakcijos vartų dabar norėtume suteikti žodį, žodį ponui Iglesijas. Iglesijas? Jis nėra. Okay. Jo nėra.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 E, Europos parlamento nariai privalo dalyvauti per tokias e, diskusijas ir tikrai labai gaila, e, kad pono Iglezijo, Iglesijas nėra. Jis galbūt netrukus atvyks, bet dabar tada žaliųjų frakcijos vardu ponas Lamberts. Pone pirmininkė, aš klausiausi vis, kalbėtojų labai įdėmiai ir iš tikrųjų sutinku, kad mes kaip europiečiai turėtume uh, turėtume didžiuotis tuo, ką mes sukūrėm. Taip, tiesa, Europa nėra tobula, mūsų teisė tebe kuriama, kartais mūsų demokratija turi trūkumų, mes ją turime stiprinti, tačiau vis dėlto mes gyvenam gerovę ir ją turime, e, ją turėtume dalytis, nedvėjodami. Ne Nes jeigu taip, e, nes dabar e, vėlgi daugybė pabėgėlių e, beldžiasi į Europos duris. Ir jūs paminėjot solidarumo, kartu kitus dalykus, šalis, kurios, kurios mus moko, jog mes nepadedam pabėgėliams. Tačiau, ponė Tuskai, daugelis tų šalių, apie kurias jūs užsiminėt, tai jos iš tikrųjų daugeliu, e, daugeliu atveju yra ES e, sąjungininkės. Ir todėl iš tikrųjų, kai jūs, sakykime, susitinkat su ponu e, Erdoganu ir kitais, kad jūs jiems pasakytumėt, kad kai, kai vėlgi kad vėlgi apie tai būtų galima aiškiai kalbėti ir todėl aš norėčiau, kad jūs šiaip jau kukliau kalbėtumėt, nors mes suprantama, galim, turėtume didžiuotis, jog esam europie, europiečiai. Taip, sutinku, kad reikėtų vengti kraštutinumų. Šiuo požiūriu sutinku su jumis, bet paminėsiu du skaičius. E, Europos Um, sąjunga, uh, jos ūkis sudaro 23,2 procentus visų, viso pasaulio gerybių. Ir dabar komisijos, komisijos iniciatyva pabėgėlių tas paskirstimas, tai iš tikrųjų sudaro tik tai 0,7 procentus visų pasaulio pabėgėlių. Uh, Tad vėlgi čia mes kalbam apie tokius kraštutinumus ir manyčiau, kad ES tikrai galėtų pasirodyti geriau. Todėl aš norėčiau, kad jūs e, vis dėlto e, laikytumėtės ES e, rekomendacijų. Mes girdėjom komisijos vicepirmininko Timermanso žodžių ir vėlgi čia buvo raginama, kad vėl iš naujo būtų kalbama apie geresnį uh, E, pabėgėlių perskirstimą, kad būtų galima atverti e, legalius e, Europos įvažiavimo į Europą kelius, kad būtų galima išvengti tų beprasmiškų mirčių. Reikėtų, aišku, geriau tada gyvendinti Europos prieglopšio suteikimo politiką. Bet čia iš tikrųjų mes kalbam apie nuolatinę kovą. Ačiū. Atidė vardu ponas Kasteldo. Ačiū, ponė pirmininkė. Dabar mes išgirdom apie Europos neformalaus e, e, Europos vadovų tarybos sustikimo e, išvadas, bet gyvenam keistame pasaulyje. Tūkstančiai žmonių uh, E, bėga iš savo šalių e, šimtus, e, šimtus kilometrų įveikdami žmonės miršta, tūkstančiai, tūkstančiai žmonių vėlgi bėga iš savo šalių, atvyksta į, į, į, į Europos Sąjungą, kai kur jie registruojami, kai kurie tiesiog paliekami Dabar buvo pasakyta, kad mes kalbam apie krizę išorės, e, ties išorės sienomis. Tačiau iš tikrųjų kalbam apie globalę krizę, nes vėlgi visa tai gali paveikti mūsų visų saugumo padėtį. Dėl Turkijos tai neturėtume pamiršti, kaip Turkijoje kenčia kurdai. Dabar buvo kalbama, kad Europa e, kuriama e, laipsniškai, tačiau iš tikrųjų Europa dabar e, stato sienas, tad mes turėtume peržiūrėti šios ryties politiką. Mes turėtume vėlgi peržiūrėti savo išorės veiksmus, klimato, kovos su klimato kaita politiką, kurią kurią mes e, apsisaugom, tačiau dėl jos kenčia kiti. Dabar NF frakcijos vardu ponas Aljo. Pone pirmininkė, ačiū, brangus kolegos. Taip, reikėjo kelių, kelių mėnesių, kol būtų pasiektas tam tikras rezultatas Europos Sąjungoje. E, pabėgėlių krizė ties e, Europos Sąjungos išorės sien, sienomis. E, tai ties Italija, Vengrija, bet nereikėtų vėl badyti, vien badyti pirštais Vengrijos, kadangi Vengrija turi kažkaip spręsti šitą problemą. Ar neprisimenat, kad, prisimenat, kad Austrija prieš keletą, tiesiog prieš keletą dešimtmečių priėmė daugybę tūkstančių pabėgėlių iš rytų Europos, kurie bėgo nuo e, komunistinio režimo. Tad, tad vėlgi nepamirškim, kas sukūrė visą šitą chaosą Irake, Sirijoje, e, E, Libijoje e, būtent buvusio Bušo e, režimas. Tad visa jūsų sistema tie paralyžiuota ir, kaip sakė generolas Degolis, kad tautos turi pasitikėti vienos kitomis. Ir tik tai tokiu būdu tada būtų galima tikrai geriau, veiksmingiau veikti. Spricht jetzt der Frage. Dabar neasocijuoti nariai, ponas Papadakis. Με τις αποφάσεις της Συνόδου η Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρεί το μεγάλο... Ačiū, pirmininkė. Europos vadovų susitikimo išvados reiškia, kad Europa apsisprendė dėl pabėgėlių ir imigrantų, kurie bėga nuo karo uh, karo, kurį sukėlė NATO, Junktinės Amerikos valstijos ir kiti galingieji. Ir taip pat um, stambusis verslas. Tie pabėgėliai, kuriems pavyko priekeivių žmonėmis pagalba pasiekti Europos krantus, yra dabar atrenkami tų, kurie yra įdomus ir naudingi kapitalistams Europoje, visi kiti bus deportuoti ir sugražinti į savo šalis. Dublino reglamentas kitos represinės priemonės ES yra stiprinamos. Intervencinės priemonės skubos tvarka yra taikomos ir vis daugiau žmonių miršta palei ES sienas. Taigi, Graikijos komunistų partija reikalauja, kad žmonės parodytų solidarumą migrantų ir, ir pabėgėlių atžvilgių ir kad būtų kovojama prieš ES politiką. Pabėgėliai ir migrantai turėtų būti iš įvažiavimo vietų perkeliami į galutinį savo kelionės tikslą ES. EPP e frakcijos vardu Gonzalės Pons. Per atinančius 20 metų tikrai galime, gali kilti daug panašių problemų, taigi reikia tinkamos prieglopšio ir migracijos politikos. Reikia kalbėti apie legalios imigracijos sistemą ir, aišku, užtikrinti savo išorės sienų apsaugą. Problema ta, kad e, problemos daug yra ir dėl nepakankamo solidarumo tarp valstybių narių. Taip pat reikia užtikrinti saugumą tranzito šalyse, tokiuose kaip Turkija, ir turime leisti visiems, kurie atvyksta, pirmiausia, jie turi būti identifikuojami nes tik tokiu būdu mes galime užtikrinti saugumą visiems. Ši politika yra sudėtinga, nes yra ne tik pabėgėliai iš Sirijos, yra pabėgėlių iš kitų vietų ir, kaip sakė ponas Timmermans, prieš keletą dienų artėja žiema ir daug kelių bus uždaryta. Turėsime mažiau pabėgėlių, mažiau imigrantų, nes jiems nepavyks perplaukti per jūrą. Tačiau problema nedings. Ir taip gali atrodyti, kad televi per televiziją daugiau apie tai nėra rodoma ir lyg problemos nėra, tai nėra teisinga. Jeigu mes problemos nespręsime, ji dar su didesnė jėga mums moks pavasarį, taigi turime daryti tai, ką privalome. Jeigu žinome, ką mes privalome daryti, tai dabar atėjo laikas tą padaryti, tai gyvendinti. Dėkoju. Dėkoju socialdemokratų vardu, ponia Fajon. Dėkoju, pirmininkė. Šimtai tūkstančių pabėgėlių atvyko į Europą ir šis skaičius Europą turi pažadinti. Sustarimas dėl perkelimo, kuris buvo priimtas Briuselyje ir dėl kitų priemonių, yra teigiamas signalas, tačiau manau, kad dabartinė situacija yra e, labai geras lakmuso popierėlis, e, parodysiantis e, ne tik Europos ateitį, egzistavimo ateitį, bet taip pat ir tai, ar Europa taps patraukli ir konkurencinga sritimi. E, matome, kaip e, valstybės narės per ateinančius mėnesius susitvarkys su šiais iššūkiais ir bus aišku, kurios, e, kurios valstybės narės laikysis pagrindinių Europos integracijos principų ir kurios įstojo čia tik tais dėl naudos. Slovenijoje aš lankiausi pabėgėlių centruose, mačiau, kad Slovenija labai gerai pasiruošusi priimti migrantus. Faktas yra tas, kad Europa per ateinančius e, metus išgyvens daug pokyčių. Migrantai nebus šių pokyčių priežastimi atvirkščiai. Aš manau, kad migrantai gali sušvelninti demokratinius pokyčius, jeigu mums pavyks e, tinkamai suvaldyti migraciją. Reikėjo priimti e, privalomas priemonės solidarumui užtikrinti. Mes nenorime tarp savo šalių vėl iš naujo pastatyti sienų. Slovenijos žmonės nenori uh, imti ir atsibusti prie e, kažkokios sienos, kaip e, per, prieš keletą metų buvo. Ir dabar Vakarų Balkanuose mes esame patyrę nemažai įtampos per, pastaruos, per pastarąsias savaitės. Uh, sienos uždarimas, kova e, padarė daug ekonominių nuostolių ir sukėlė daug baimės tarp žmonių. Dabar norėtume suduo, e, suteikti žodį ponui Zėlę EKR vardu. Par jauno politisko spiedienu. Ačiū, ponė pirmininkė, aš norėčiau padėkoti tarybos pirmininkų už labai atvirą pasisakymą ir e, už tai, kad jis kalbėjo apie tą hybridinį karą, kurį mes dabar matome ir mes turime, aišku, užtikrinti savo išorės sienų apsaugą. Europos komisijos pasiūlymas, kuriame yra akcentuojama privalomųjų kvotų sistema, e, ta sistema nepasitikė ES piliečiai, nepasitikė ir ES institucijomis ir dėl to yra daug susiskaldimo. Ir mums atrodo, kad ir pabėgėlių tokia sistema netenkina. Taigi, mes turime vengti diskriminavimo politikos Europoje, o bijome, kad ta sistema gali tokią, tai, tai sukelti, sukelti daug diskriminacijos Europos Sąjungoje. Taigi reikia labai skubiai reaguoti į susiklošiusią padėtį, turiuomenėje padėtį, kuri, kurią dabar matome Katalonijoje. Dėkuoju visiems, dabar tęsėme diskusijas ir norėčiau steigti žodį ponui, uh, poniai Kelė. Mes turime kalbėti apie pasiekmes, tačiau pasižiūrėkime, 600 šimt, šimtai tūkstančių uh, perkeltų, neperkeltų pabėgėlių, o dar šimtai tūkstančių atvyks. Ir uh, mes uh, matome, kad daugybė metų e, e, tos problemos yra neįspręstos. Ir dėl tarybos e, sprendimo suteikti prie, naujas prieigos galimybės pabėgėliams. Mums iš tikrųjų reikia gilesnės Dublino reformos. Dabar atrodo valstybės narės turi, yra pasiryžusios perkelti e, šitas problemas kitiems žmonėms, kitoms šalims, tačiau problema yra ta, kad mes e, leidžiamės į labai pavojingą paktą su Turkija. Ir e, ma, prašoma, kad Erdoganas sulaikytų pabėgėlius, tačiau, pone Tuskai, tai nėra tos priemonės, kuriomis mes turėtume didžiuotis Europoje. Paskas per un minuto pone pirmininke kolegos ar milijardų eurų neatidėliotina parama gali išspręsti bėglių į europą krizę? manau kad ne. kol kas europos žmonės nemato jokių konkrečių veiksmų šalinančių afrikos žmonių perkėlimo į europą priežastis. gi bandymų įveikti pasekmes rezultatas antidemokratiška valstybių suverenumą ribojanti pabėgėlių padalijimo pagal kvotas politika ne ką mažesnė problema kiauros išorinės europos sąjungos sienos o savo vidines sienas užtverti bandančios valstybės skelbiamos vos ne europos priešais. valios primetimas valstybėms kurios nesutinka su kvotų politika yra tiesioginis kišimasis į jų suverenitetą ir nepriklausomybę. pabėgėlių antplūdis į europą tai ateities krizės užuomazgos. galime ir privalome nuo jos apsiginti tik turėkime pakankamai ryžto ir principingumo. europa niekam ir už nieką nėra skolinga ji atvira svečiams bet ateinantiems prie paradinių durų o ne į namus lipantiems per langą. visuomenė laukia kad mes pradėtume tuos namus ginti. dėkui. grazie. Eh, onorevole vilimski per, eh, pascas scusi per lei c'è una blue card?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 E, dabar mūsų užtvindė pabėgėlių e, srautai ir visa ES sąranga po trupučiuką žlunga. Ir jeigu mes turėsime primti visus, tai tada reikia, e, pas mus atvyks milijonai, tačiau visko mes negalime priimti. Taip pat kalbate apie primestinės kvotas. Mes turime suverenumo problemą. Ir dabar mes esame tokioje situacijoje, kai E, e, sudėtingą situaciją su Turkija. Mes patiriame tam tikrą šantažą. E, tad norint išspręsti šitą problemą, mes turime kovoti su islamo valstybe. Rusai kartu su jungtinėmis valstijomis stengiasi stengiasi priimti kažkokius sprendimus ir rusai sako, kad dabar mes turime atsikratyti islamo valstybės. Uh, Taigi mes turime apsaugoti žmonės ir turime priimti reikiamas priemonės, mes negalime įleisti visų ir imti ir atverti tiesiog duris. Žalieji ir konservatoriai mano, kad tai nesuveiks. Golniš, vieną minutę. Europos vadovų taryba mm, nusprendė priimti 120 tūkstančių pabėgėlių, iš kurių dalis yra politiniai pabėgėliai, tačiau taip nepasakytina apie daugumą jų. Ir aš norėčiau e, pakalbėti apie du tikrus politinius pabėgėlius, kuriems Europa nesuteikia prieglopščio. Tai Duats Šnodon ir e, Julianas Assange, e, Julian Snowden būtent atvėrė, e, atvėrė būtent JAF, JAF žvalgybos tarnybų duomenis ir kartu Snowdenas buvo priimtas tik tai Maskvoje 2013 metais, tuo tarpu, kai Italija, Prancūzija tiesiog už, užvėrė šiam asmeniui duris ta, ta, tas pats pasakytina ir apie Julianą Assange kuris e, e, Londone, e, Ekvadoro ambasadoje tiesiog buvo užbarikatuotas ir jis negalėjo išeiti. Šeši milijonai svarų sterlingų vėlgi buvo tiesiog pažadėti už šituos du asmenys, tad reikėtų tuos du asmenys išlaisvinti. Ta. Prego. Pone Olbricht. Pirmininkė. Mes Europoje išgyvename e, didžiulį iššūkį. Ir tai jau buvo pasakyta. E, jūsų pranešime buvo nurodyta, kiek sunki yra dabartinė situacija. Mes, parlamentarai, suprantame, kad situacija yra ypatingai sudėtinga Europos e, viduje. Ir mes turime kažką pakeisti, pakeisti ES veikimo sąrangoje. Ir dabartinės dramatinės, dabartinė dramatinė situacija e, parodo, kad mes nebegalime veikti taip, kaip iki šiol. Pone Tusk, norėčiau paklausti, Ką Jūs galvojate apie kompetencijos pasidalymą? Ką turi daryti valstybės narės kartu ir atskirai? Kokia yra Europos vadovų tarybos užduotis? Ir ar priimti sprendimai atitinka sutartis? Šiuo metu Mes turime patikrinti tai, ką darome, nes dabartinė situacija atrodo labai sudėtinga. Pone Olbricht, jūs turite mėlyną kortelę, ar norėtumėte atsakyti? Ponas Auglič. Etheridge. Efridge. Dėkuoju. Matote, kaip mes norime e, uždavinėti klausimus. Labai paprastas klausimas. Padėkit man suprasti, kas tie žmonės, apie kuriuos mes šiandieną kalbame. Visi kalba apie pokyčius, kad mums reikia išorės e, sienų kontrolės, turime užtikrinti, kad mūsų neužtvindytų visi šitie migrantai. Tai kas yra visi tie žmonės? Ar e, jie tie patys, kurie ėmė ir balsavo dėl visko? kad turėtume leisti čia atvažiuoti vis daugiau žmonių ir ragino šitos rautus didėti. Ar tai yra tie patys žmonės, identifikuokime juos, kas čia šiandieną ima ir šneka. Honorevole Albrecht. Pone Albrecht, galite atsakyti. Pirmininkė, kolega, aš nežinau, kas tie žmonės. Neturiu supratimo. Turime patikrinti. Ir negaliu jums dabar imti paprastai ir atsakyti. Kai kurie šitie žmonės turi būti sustabdyti. Mes turime atlikti patikrinimus ir įsitikinti, ar, jie, ar tie atvykstantys žmonės iš tiesų yra pabėgėliai. Jei ne, juos reikia gražinti. Tikiuosi, patenkino mano atsakymas. Andrika Gerero, pusantros minutės. Dėkoju. Praėjusią savaitę važiavau į Libaną ir Jordaniją ir tai buvo mano politinės frakcijos delegacijos vizitas. Mes e, dirbome su humanitariniais veiksmais e, per tą misiją ir mes dalyvavome, apsilankėme e, UNICEF pilietinių, pilietinės visuomenės organizacijų pabėgėlių būsnėse ir taip pat kalbėjome su Libano parlamento pirmininku. E, taip pat apžiūrėjome pabėgėlių centrus, stovyklas ir tose stovyklose yra tūkstančiai pabėgėlių, pavyzdžiui, Libane ir Danijoje. Ir tai yra žmonės, apie kuriuos mes kalbame, juos norime priimti Europoje. Ir kokiasgi rekomendacijas aš pateikiu per šios posėdžius. Pirmiausia, Europa turėtų pradėti ieškoti sprendimų karui Sirijoje ir e, Damaske. Jeigu tam režimui, jeigu tas režimas žlugs, tai Um, mes taip įspręsime milijonų pabėgėlių ateinančių Europ, prie, uh, atvykstančių prie Europos pakrančių klausimą. Jeigu tie režimai žlugs, tai reiškia, kad milijonų pabėgėlių uh, situacijos, kurios, kurie jau yra pabėgę, uh, keisis. Mes turime parodyti tikrą solidarumą Europos parlamento ir Europos institucijų vardu. Ir galiausiai mes turime užtikrinti švietimą pabėgėlių stovyklose, kad vaikai būtų mokomi kitaip. Jeigu vaikai nebus mokomi, tai jų tėvai neturės kitos išėties, kaip tik tai imtis ir skverbtis į Europą. Dėkoju. Pone Gerero, jūs gavote klausimą iš pono Koven, ar galėtumėte atsakyti? Microphone. Micro. Does that? Uh, would you agree with me? Ar, ponė Gerero, pritartumėte man, kad Europos Sąjunga, Sąjungai būtų geriau nepritraukti žmonės į Europą? Galbūt Europos Sąjunga geriau turėtų įtikinti Kuveitą ir Saudo Arabiją, Arabiją, Saudo Arabiją statyti tinkamas stovyklas palei Sirijos ir Turkijos sieną, ar tai nebūtų ilgalaikis sprendimas, vietoj to, kad mes traukiame žmonės Europos link ir taip kuriame dar daugiau problemų, ar nebūtų jūsų manimų toks sprendimas geresnis? Ar pritumėtumėte man, ponia Gerero? Pone Koburnai, yra labai nedaug dalykų, dėl kurių su jumis galėčiau sutikti. Uh, mes kalbame apie tai, ką mes turime padaryti, o ne tai, ką turėtų padaryti kiti. Kiti daro tai, ką jie nori ir privalo padaryti. Tie pabėgėliai bėga pas mus ir dėl to mes turime ieškoti sprendimo. Ir dabar laikas atėjo mums kažką daryti. Ačiū, ponas Trebezijus. Vieną minutę. Pone Trebezijus. Dabar Europą krečia migra, migrantų mm, banga ir e, šiais metais e, į Vokietiją ketina atvykti pusantro milijono e, migrantų, o šitie skaičiai rodo, kad šita situacija iš tikrųjų nebekontroliuojama. Susitikus prieš pusantros savaitės su vidaus reikalų, vidaus reikalų ministrai susitiko prieš pusantros savaitės ir um, sprendė 600 tūkstančių pabėgėlių klausimą Europoje, kaip juos padalinti. Mes uh, rodome, uh, kad uh, Vokietijos kanclerė turi susitvarkyti su realybė. Tai yra didžiulė našta visiems. Dabar visi beldžiasi į mūsų sienas ir Vokietija, Vokietijos kultūrai grėsia kultūrinis disbalansas. Mes turime migrantams pasiūsti labai aišku signalą, kad Europa negali priimti jų visų. Net e, šiandieną dauguma e, migrantų e, yra užstrigę šiame regione ir mes turime tikrai priimti prasmingus sprendimus, o politikai turi užtikrinti, kad migrantai būtų saugus ir kad būtų gazinami kelionės atgal. Pone Tebezijus, jums yra iškelta mylinoji kortelė, bet aš norėčiau dar priminti kolegoms, kad tik viena mylinoji kortelė gali būti iškelta vienam asmeniui. Ar jūs atsakysite į klausimą? Prašau. Jie konsarė jums užduos klausimą. Pone pirmininkė. Jūs, kolegė, kalbėjote apie gam, gamtinę, stichinės nelaimės ir bangas ir panašiai, bet mes kalbame čia juk apie žmonės ir mes turė, turime padėkoti poniai Merkel už tai, kad iniciatyvos mes, ji pabandė suprasti problemą ir bandė ją išspręsti buvo bandoma surasti darbo vietas tiem žmonėms, apgyvendinti juos ir panašiai. Prašau atsakymas. Äh, Jūs sakote, kad mes turėtume dėkoti poniai Merkel, tačiau ponė Merkel turėjo pirmiausia pasitarti su savo tauta Vokietija. Vokietija yra už jos e, pečių ir manau, kad turėtų tinkamai su Vokietijos tauta būtų, e, būti elgiamasi. Pone Lambert, vieną minutę. Prašau. Ačiū pirmininkė. Daug žmonių šiandieną kalbėjo apie sprendimus, bet mes žinome, kad sprendimai turi būti ilgalaikiai, o kol kas mes turime tokią situaciją, su kuria turime susitvarkyti. Ir aš sveikinu tai, kad numatytas didesnis finansavimas jungtinių tautų pabėgėlių vyriausiamėm geliotinė maisto programai ir panašiai. Bet šokiruoja tai, kad daug valstybių narių praeitais metais sumažino savo paramą pasauliniai maisto programai. Ir matome žmonės regione, kurie gyvena už pusę dolerio per dieną Taigi tos valstybės narės, ypatingai tos, kurios nenorėjo dalyvauti solidarumo programoje, tikrai turėtų nulenkti galvas ir susigėsti dėl to, kad sukelia papildomus skausmus ir kančia žmonėms. Ir aš norėčiau paklausti, ar jūs pasiliktumėte, jeigu jums reiktų išgyventi už pusę dolerio ir išlaikyti šeimą. Ir sutinku su daugeliu, kurie kalbėjo apie Turkiją. Tai nėra saugi trečioji šalis kurdams ir mes turime paremti kurdus Rožva regione ir pačioje Turkijoje, kadangi tai, tai, tai, kurdai yra sprendimo dalis. Ir galiausiai aš manau, kad reikia įgyvendinti dabar priimtus sprendimus. Jeigu mes kalbame apie taisyklės, apie tai, kad žmonės turi suprasti, kad taisyklės egzistuoja tam, kad būtų darbuotojų pakankamai, kad būtų teikiama informacija atitinkamomis kalbomis ir kad prieglopšio svarstymo politika būtų pradėta gyvendyti tik atvykus, o ne po to, kai praėjo kelios dienos e, po to laiko, kai Frontexas ir kitos organizacijos pasikalbėjo su tai žmonėmis. Ačiū. Pone Lambert, jums yra iškelta mėlynoji kortelė. Grapinė nori užduoti klausimą, prašau. Prašau, ponė Grapinė. Ačiū, ponė pirmininkė. Mėla kolegė. Taip, tai yra situacija, kur reikia reaguoti skubiai. Turime padėti žmonėms, gelbėti gyvybės ir panašiai. Tačiau ar jūs nemanote, kad komisija ir taryba turi aiškiai paaiškinti, kaip išspręsti priežastis, problemos priežastis, kad būtų galima užtikrinti daugiau pasitikėjimo toje sistemoje, kaip mes e, priimame tuos žmonės ir panašiai, bet pirmiausia reikia spręsti problemos priežastis. Ačiū, ponė Lambert. Ačiū, aš manau, kad yra labai aktuolus klausimas. Nedaug kalbame apie tai, kas vyksta bandant atkurti tai, ką vietoje, tose šalyse ir kaip yra sprendžiamos kitos esminės problemos, ar tai būtų susiję su demokratija, ar tai, kaip kovoti su klimato kaita regione, tai irgi yra vienas iš nestabilumo veiksnių ir taip pat, kaip buvo pasakyta anksčiau, mes nesvarstome apie tai, kaip užtikrinti nuoseklę politiką tų vyriausybių atžvilgių, kurios taiko priespaudą savo žmonių atžvilgių. Tų vyriausybių, kurios bombarduoja savo žmonės. Ačiū. Dabar vieną minutę ponui Mach. Visi kalbėjote apie tai, kad reikia perskirstyti migrantus. Ir jūs manote, kad moraliai esate viršesni. Ir sakote, kad visos to šalys tai yra barbarų šalys, tų, kurie atsisako, to šalys, kurios atsisako taikyti kvotų politiką. Bet kokia čia yra moralė? Jūs norite atrodyti turintys aukštesnę moralę kitų atžvilgių, tai yra prives, primestas solidarumas, tai nėra realus solidarumas. Ir pirmiausia, jūs neįvertinate situacijos Libijoje, Sirijoje, jūs pritraukėte migrantus į Europą ir tada norite juos perskirstyti per balsavimo taryboje sistemą, jūs primetate migrantų perskirstimo sistemą. Bet toks kiekvienas veiksmas iššaukia reakciją ir aš labai tikiuosi, kad e, po rinkimų Lenkijoje turėsime tokią vyriausybę, kuri vieningai laikysis bendros politikos su Slovakais ir čekais dėl priverstinės kvotų politikos. Ačiū. Pone Atkinson, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponas Tas Tuskas kalbėjo apie pabėgėlius, e, apie pabėgėlius kaip pabėgėlius, bet jie nėra visi pabėgėliai. Kiti yra ekonominiai migrantai, kurie per kalė e, stengiasi pasiekti Junktinės karalystės e, teritoriją ir tokiu būdu Britai yra pavojuje. Tad vėlgi čia šiuo atveju mūsų britų anarchistai kelia sumaišti migrantų stovyklose. Ir e, kodėl norėčiau priminti, kad migrantai iš tikrųjų, kurie e, neteisėtai važiuoja sunkvežimiais, pažeidžia sienas, jie yra pabėgėliai. Vyriausybės tą turi sustabdyti, jos tą negali padaryti pagal Dublino susitarimą, vien areštuodamos, sulaikydamos ir imdamosi kitų veiksmų. Tad iš tikrųjų reikia imtis tinkamų e, veiksmų, bet kita vertus čia parlamente daug kalbama apie solidarumą ir kitos šalis turėtų šiaip jau um, laikytis jo. Pone pirmininkė, kai taip e, dabar mes Iš, tir, iš, iš tikrųjų turėtume vėlgi m, mm, imtis e, visiškos kontrolės savo išorės sienose. Ponas Lamasūras, ačiū ponė pirmininkė. Tad dabar valstybės narės, net ir tos didelės, kurios pasirinko vis dėlto e, likti už Šengeno ribų, e, migracijos krizės akivaizdoje jos yra bejėgės. Ir dabar vėlgi girdim kartais juokingų, audioziškų e, pasisakymų. Dabar pirmiausia, e, manoma, kad e, per metų metus Afrikoje, artimuosiuose rytuose dešimt, dešimtis tūkstančių jaunų žmonių, jaunų ypač vyrų, per Balkanų, per Sicilijos e, kelius, Kanarų salas e, stengiasi pasiekti e, Europą. Tad pabėgėlių srautai iš tikrųjų yra šito šimtmečio ženklas ir būtent žmonės tiesiog ryštasi tokiems keliams, kur, jeigu jie nebetiki savo gyvenimu ir perspektyvomis savo šalyse. Tad dabar iš tikrųjų kalbam apie bendros e, politikos ir e, prieglopšio e, suteikimo politikos diskusijas. Tad komisija pateikė pasiūlymus, bet kita vertus Europos, Europos Sąjungos taryboje padaryta klaida, kad vis dėlto nepas, ne, neatsižvelgta į visą tai, kas buvo pasiūlyta. Pone Gijom. Taip, visi turbūt suprantam, kad šita neformali taryba, kaip ir rugsėjo 11-osios e, taryba, priemė tam tikrų, pasiekė tam tikrų rezultatų, tačiau nepakankamų ir procesas kur kas sudėtingas. Uh, Mes neturėtume išleisti iš akių svarbiausio dalyko - greitai veikti, kadangi ta humanitarinė krize to reikalauja. Tad reikia numatyti ilgalaikės priemonės. Todėl tarybai ir komisijai turiu tris klausimus. Dabar vėlgi reikalas pasidaro labai skubus, bet vėlgi e, mes turėtume galbūt e, geriau, e, e, labiau vadovautis bendrijos sprendimu, priimdami sprendimus. Dabar kitas klausimas - finansavimas per trumpą laiką ir, ir ilgesnį laiką. Tad ar jūs manot, kad turimo biudžeto politiką galėtume vėlgi spręsti padėtį? Ir toliau dar kitas klausimas. Vėlgi E, pabė, tai yra e, žmonių, kuriems reikia tarptautinės, e, tarptautinės apsaugos nustatymas. Aš norėčiau išgirsti jūsų atsakymus į tuos visus klausimus. Labai ačiū, ponė Gijom, yra klausimas jums pagal mėlynąją kortelę. Nebimberg jums užduos klausimą. Ačiū labai. Jūs ir jūsų partija pasisakote už tai, kad 160 tūkstančių migrantų reikia pasidalinti privers, priversinę tvarką. Taigi norėčiau paklausti, kai 160 tūkstančių, kurie perplaukė per viduržėmę jūrą ir rizikavo savo gyvybę, kai jais pasidalinsime, bus dar 150 tūkstančių papildomų. Ir kvotos jau bus išnaudotos. Ką darysite jūs ir jūsų partija su tais kitais 150 tūkstančių? Pone Gijom, prašau. Aš turėjau galimybę Libe komitete nekartą dalyvauti dalyvauti posėdžiuose ir mano frakcija laikėsi visuomet vienodos pozicijos, kalbėjo apie tai, kad yra skubos tvarka taikomo, taikomos priemonės, tačiau bendrai kalbant reikia ilgalaikės politikos, nuoseklesnės politikos ir kovoti su priežastimis, dirbti su tomis šalimis, bet taip pat reikia dirbti integracijos politikos srityje. Ir čia, ponia, mes visiškai laikomės kitokios uh, E, politikos, kalbant apie integraciją, nes jūs nenumatote jokios integracijos. E, sulik, sulik, prego, un minutą. Pone Sulik, vieną minutę. E, šiais metais Vokietijoje mes turime spręsti 800 tūkstančių migrantų klausimą ir jų bus dar daugiau. Ir dabar Angela Merkel E, vykdo tikrai neatsakingą ir naikinančią politiką. E, pone Merkel e, išjudino Dublino sustarimą ir pažeidė Vokietijos konstituciją, to jai negalima. Daugelis žmonių, kurie atvyksta, yra ekonominiai migrantai, o ne pabėgėliai nuo karo. Ir jie perži, pereina per keturias, penkias e, saugias valstybės, tai reiškia, jie bėga ne nuo karo. Ir šioje situacijoje e, šitie migrantai e, Vokietijoje naudosis Vokietijos pašalpų sistema. Ir, E, minimalus atlyginimas jiems e, nėra kažkokia, kažkoks barjeras. Pone Merkel e, tikrai pamiršo, kas ją išrinko, kas, ką ji turi apsaugoti ir ji turi sustabdyti tokią invaziją. Ta padarė, pavyzdžiui, Australija. Ačiū. Žoly, un minuto. Bažoly. Vieną minutę, prašau. Pone pirmininkė, Europos Sąjunga neegzistuoja. Tokia ES, kaip aš ją suprantu, kokios aš noriu, vieninga, solidari, dosni ES nebeegzistuoja. Štai ką aš supratau po 23 rugsėjo vadovų tarybos. Europos parlamentas didelę balsų daugumą pritarė pers, perkelimo mechanizmui, kurį komisijos pirmininkas ir jo uh, darbuotojai, komisijos pareigūnai parengė tam, kad solidariai būtų galima tvarkytis su pabėgėlių krize. O valstybės narės elgesi labai, e, skept, elgesi labai netinkamai, jos viskas tarsi skaičiuoja, kaip, elgesi kaip kokie pirkliai ar priekybininkai. Taigi, pirmiausia, turime siekti drąsos ir politinės užtikrinti pakankamą politinę valią. Po Graikijos krizės, pabėgėlių krizė dar kartą privertė ES susijimti ir valstybių ir vyriausybių vadovai ES turi imtis visų įmanomų pastangų tam, kad būtų įkvėpta viltis ES. Pone Žoly, jums yra klausimas. Karver nori užduoti Jums klausimą, prašau. Ačiū, ponia Žaly. Jūs sakėte, kad ES neegzistuoja taip, kaip Jūs tikėjotės. Ar tai neišryškina utopinės fantazijos problemos, ar tai nereiškia, kad žmonės Europoje visuomet siek savo geriausių nacionalinių interesų? Ar jūs nesutinkate, kad taip yra ir taip visada bus. Pone Žoly, prašau. Pabėgėlių krizė ir pasaulio, yra pasaulinio chaoso padariniai ir mūsų išorės politikos padariniai arba to fakt, dėl to, kad tos išorės politikos nėra. Ir tai mums kainuos daug, tai reikia dėl to imti skubių veiksmų. Ir tai, kad ES sumažino pagalbą besivystančiom šalims ir humanitarnės politikos finansavimas sumatina ir pasaulinė maisto programa jau yra visiškai išsekusi, nepakanka jiems lėšų išmaitinti pasaulio žmonės. Un minuto, prego. Gerbiamasis Maier, viena minutė. Pone pirmininkė. Kaip Bruselio diktatoriai nusprendė, mes turim turėti vieną didelį prieglopšio e, centrą ir nusprendė dėl kvotų. Bet e, vėlgi dabar kalbam apie daugiau kaip 600 tūkstančių prieglopšio prašytojų, kurie neteisėtai uh, E, įvažiavo į Europą. Ir vėlgi matėm, kas buvo, e, kokių veiksmų buvo. Dauguma, e, dauguma Niderlandų gyventojų iš tikrųjų nenorėtų tokių skaičių pabėgėlių. Pasižiūrėkim vėlgi, kaip reaguoja Vokietijos žmonės. Tad e, mes turėtume remti pabėgėlių stovyklas e, e, nelaimės regionuose, mes turėtume sustabdyti jų srautus. Pone Maier, jums pateiktas klausimas pagal mėlynąją kortelę iš pono Krispo. Ar norėtumėt atsakyti? Mes kalbam apie tsunami, apie mm, įvairias mm, lygas ir pabėgėlius rautus. Jūs iš tikrųjų kalbat apie rasizmą ir ksenofobiją, nes nepamirškim, žmonės bėga iš šalių, kuriuose bombarduojama, kuriuose skurdas Kita vertus, vėlgi kalbama apie taupimą, bet juk negalima kalbėti apie pabėgėlius kaip kažkokį marą, nes tokiomis kalbomis jūs e, greunat Europos vertybės, jūs kurstot ksenofobiją. Atsakymas Tie komentarai apie rasizmą ir neapykantos kurstimą, tai pasilikit jums patiems. Taip, Niderlandai nėra Turkijos e, kaiminė, nėra e, viduržėmio regiono valstybė. Iš tikrųjų, e, bet tie žmonės, kurie atvyksta į Niderlandus, jie iš tikrųjų daugiausia vyksta tam, kad gautų uh, nemokamą būstą e, išmokas ir tikrai aš šitos situacijos negalėčiau pateisinti. Džianis, pusė, pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Europos Sąjunga turi priimti nemažai pabėgėlių ir prieglopšio prašytojų, nes kalbam iš tikrųjų apie Europos masto problemą, kurią įspręsti reikia e, europinio masto atsako, solidarumo, e, solidarumu e, grindžiamo, nes mes turėtume paremti pasienio tokias valstybės kaip Graikija, Italija, Malta. Kalbam apie techninę, finansinę pagalbą, kurie, kuri turėtų būti teikiama toms valstybėms, kartu turėtų būti teikiama finansinė pagalba struktūroms, kurios priima uh, pabėgėlius. Antai Koso saloje e, vėlgi veikia struktūros, e, kurios vadovaujasi būtent e, tais svarbiausiais Europos principais. Kita vertus, mes turėtume sutelkti dėmesį į tranzito valstybės, tokias kaip Turkija, ir į kilmės valstybės, iš kurių pabėgėliai atvyksta. Operatyvinių lygių mes turėtume gerinti uh, pasienių, pasienio apsaugą, turėtume sustiprinti Frontexo pajėgumus. Tad valia yra e, ir pajėgumų yra. ES iš tikrųjų turėtų rasti būdą, kaip įveikti šią krizę ir šiuo požiūriu aš visiškai pasitikiu jumis, pone Tuskai ir pone Junkeri. Europa sugebėjo įveikti sunkumus. Dabar nor, jums norima pateikti klausimą pagal mėlynąją kortelę, ponas Lovstovski. Norėčiau pateikti klausimą ponui Lamasūrui. Ir paklausti, pirmininkas nutraukė, atsiprašau, kaip mes supratom, jūs tarsi norėjot pateikti klausimą kefalodžianis. Ar aš netaip supratau? Patricija Toja. Rugsėjo e, vadovų tarybos e, susitikimas tik tai to viso didelio darbo pradžia. Buvo kalbama apie daugybę klausimų, apie repatrijavimą, perskirstimą. Visi šie, šie dalykai susiję. Kalbama apie europinį sprendimą. Bet, ponė Junkeri, aš norėčiau padėkoti Jums už Jūsų ryštą ir toliau dirbkit taip. Tikrai su visa pagarba Jums tai sakau kita vertus vėl norėtume, kad dar daugiau būtų ryšto mm, e, iš ES e, tarybos e, vadovo pusės. Tad reikėtų tikrai pralaužti ledus taryboje, reikėtų imtis ryštingesnių žingsnių taryboje. Kalbama apie atsakomybės pasidalyjimą. Buvo minima Italija, Graikija. Tačiau minėtinos ir kitos valstybės, ir čia dabar jų neįvardysiu, kurios e, stato sienas Europoje. Buvo paminėta Italijos atsakomybė. Ir Italija iš tikrųjų gelbėjo žmonės, išgelbėjo daugybę, šimtų, tūkstančių žmonių, tarp jų vaikų gyvybės. Kur? Ponas uh, Toja, dėkoju pirmininkė. ES buvo įkurta tam, kad e, pabaigtume šimtmečių karus, nacionalinį egoizmą ir e, aklą konkurenciją tarp valstybių. Europos valstybių. O tai, tai buvo sukurta Europa, kuri turėjo bendras vertybės ir solidarumą. 500 milijonų žmonių Europa turi gebėti susidoroti su šia krize krize. Jeigu tai sveika Europa, be abejo. Tačiau Europa serga. Ir jeigu yra lyga, ją ja puola virusai, o Europoje sklinda virusas. Tai yra politinių lyderių savanaudiškumo virusas, kurie, kurie stengiasi žaisti savo politinius nacionalinius žaidimus. Pone Junker, mes susitarėme dėl kai kurių dalykų dar prieš vasarą ir jūs žadėjote priemonių, priemonės iki rugsėjo mėnesio. Ar ėmėtės jų? Ir dėl pono Orbano vyriausybės Vengrija yra daug daugiau. Vengrija reiškia dešimtis tūkstančių savanorių e, piliečių, kurie padėjo migrantams. Ir būtent jie yra Europos ateitis.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 Ar e, galėtumėte padėti Europos parlament, e, parlamentui priimti sprendimą migracijos klausimą, suvokiant tuos sunkumus, kad tie žmonės, kurie gyvena pasienyje, tikrai patyrė daug sunkumų susijusių su migracijos klausimais ir dėl tų atvykstančių migrantų. Aš manau, kad jūsų vietinė patirtis labai smarkiai padėtų priimant tinkamus sprendimus. Valóban, én 12 éven keresztül annak a városnak is tér... Jau 12 e, metų aš e, buvau Europos parlamento, Vengrijos Europos e, parlamento nariu. Ir mes kėlėme migracijos klausimus. Aš gyvenu keletą kilometrų nuo tos vietos, kur pono Orbano vyriausybė pradėjo statyti sieną. Ir ponė Mora, jūs labai gerai žinote, kad Vengrijos visuomenė galėjo visai kitaip įspręsti šitą problemą, jeigu uh, ponas Orban nebūtų vykdę savo politinės kampanijos. Ir be abejo, e, jūsų e, ekstremali e, dešiniųjų partija prie to prisidėjo. Grįžkime prie solidarumo. Dėkuoju. Pone Gomes, minutė. Atrodo, kad Europos tvirtovė griūna. Jau kurį laiką mes apie tai kalbame. Reiktų kalbėti apie solidarumą, ne tik apie pabėgėlius rautus. Ir reikia kalbėti apie legalius būdus, kaip migrantams atvykti čia, kad iš to nepasipelnytų e, prekeiviai žmonėmis. Turime galvoti apie kovą su islamo valstybe, Libijos krizės sprendimą ir panašiai. Gal tam skirti lėšų? ir galbūt galėtume šviesti jaunuolius pabėgėlių stovyklose. Neleisti, neleiskime nacionalistinėms pajėgoms e, suskaldyti Europą. Mums reikia koordinuoto požiūrio, negalime pažeisti Europos vertybių. Mes nekalbėkime apie pabėgėlių turizmą tai e, nėra pasiteisinimas, dėl kurių galime pažįsti žmogiškasias vertybės. Mums reikia sinergijos, mes turime e, koordinuoti mūsų pajėgumus, mums reikia bendros politikos. Ir mums reikia daugiau sąjungos, ne daugiau administracijos. Dėkuoju, ponė Gomes. Ar pono Vaigel klausimą primsite? Gerbiami, gerbiama kolegė. Mes labai dažnai sprendžiame tarptautinės problemas ir yra labai daug e, spekulacijų dėl to, kodėl žmonės bėga. Daug kas bėga nuo smurto, nuo karo, visi turbūt tai suvokia, ypač kai kalbame apie Siriją. Ar nemanote, kad e, atėjo momentas, kai Europa turėtų atnaujinti savo įsipareigojimus, išlaikyti taiką, užtikrinti taiką? Ar Europa neturėtų efektyviau spręsti tarptautinių e, problemų taik, taikiai. Mes turime taikai suteikti galimybę. Pone Gomas, gerbiamaks kolega, labai teisus esate, tačiau būtent todėl e, svarbu, kad e, vadovų taryboje vyriausybės e, nustotų boikotuoti bendrąją saugumo ir gynybos politiką. Mums jos reikia, strateginių lygmenių, tačiau tik koordinuodami savo veiksmus mes galėsime padėti pabaigti karą e, Sirijoje ir e, neleisti Asadui laimėti. Ir taip pat e, kovotume su Islamo valstybe, su pešmerga, kovotojais Šiaurės Irake ir mes dabar darome tai fragmentiškai, nekoordinuotai. Todėl mes patys e, patiriame nesėkmę savo piliečių akise ir jie nebesijaučia saugus, mes nesprendžiame pačios problemos šaknų. O dėl to iš Eritrėjos, Sirijos ir visur kitur bėga žmonės. Ačiū. Dėkoju. E, paskui bus balsuojama po to bus dar viena diskusija, tad prašyčiau dabar neviršyti savo kalbėjimo laiko. Pone Mavrydis, viena minutė. Dėkoju, pirmininkė. Mes išgyvename humanitarnę krizę. Tai problema ir turime gelbėti žmonių gyvybės. Kaip galime užtikrinti saugumą ir apsaugą, jeigu mes nekovosime pirmiausia su ISIS? Tai yra pastaba ponui Tuskui. Jie yra mūsų sąžinė. Tai reiškia, kad turime padėti šiems pabėgėliams, tačiau prieš tai mes turime padaryti visą, ką galime, kad neleistume jiems apskritai tapti pabėgėliais. Mes turime pirmiausia kovoti su ISIS ir Asad režimu. Tačiau. Tai režimas, Turkijos režimas kuria problemų Kurdistane ir toliau tęsia okupaciją Kipre. Ir manau, kad mes turi, mums jų reikia kaip partnerių, bent jau tam, kad nustotume kurdų tautos bombardavimą. Europa turi stiprius principus. Dėkoju, ponė Spikula. Ponas Junkeris pristatė savo programą ir tai darydamas paminėjo, kad Europa susideda iš 28 valstybių narių, tačiau e, nebuvo paminėta, kad šiuose valstybėse narėse yra daug bedarbių, o prie šios nelaimelių grupės dabar prisijungs ir pabėgėliai. Ir akivaizdu, kad mes išgyvensime labai daug vietinių regioninių krizių, kurios gali išaukti globalią krizę, kurią demonstruoja dabartinė krizė. ES šio, šio klausimu yra viduje pasidalyjusi. E, apie 70 procentų pabėgėlių pabėgėlių kai kuriuose valstybėse. E, kai kuriuose valstybėse narėse e, e, susitelkia yra didžioji dauguma pabėgėlių, tad mes turime padėti spręsti tos valstybėms narėms šį klausimą. Kroatijoje taip pat yra labai daug pabėgėlių bangų, tačiau Kroatija nėra Šengeno zonos dalis. Visą tai susijęs su tokiu klausimu, kokios, kokia visuomenė mes norime gyventi ir kokį įvaizdį pasaulyje norime turėti. Ačiū. Dėkoju. Ponui Pikulai, ne, nėra iškelta mėlynoje kortelė. Pablo Iglesijas, dvi minutės. Jūs turėjote kalbėti šiek tiek anksčiau, bet geriau vėliau negu niekada. Ačiū pirmininkė. Aš girdėjau kalbas apie marą, migraciją, saugumą ir visi tie dalykai yra dabar maišomi ir aš manau, kad tai yra įžeidimas šiam parlamentui ir demokratijai. Jūs esate niekas, jeigu taip kalbate apie žmonės, žmonės, kurie bėga nuo karo. Aš manau, kad čia daugiausia žaidžia veidmainiškumas. Ir Europos užsienio politika pastaraisiais metais tikrai nepadėjo išspręsti karo ir krizių. Tai, kad skirsime daugiau lėšų, to nepakaks. Dublino protokolas, jeigu jo būtumėme atsisakę, tai gal nebūtų reikėję matyti tų žūvančiųjų nuotraukų spaudoje. Aš manau, kad mes turime neveidmainiauti, kai kalbame apie tai ir turime susilaikyti nuo įžeidinėjimų. Pone Iglesijas, jums, e, užduot, jums norima užduoti klausimą. Ar sutinkate? Ar sutinkate atsakyti į klausimą? Ponas Lebretonas jums nori užduoti klausimą. Prašau. Ačiū, kad sutikote atsakyti mano klausimą. Mielas kolega, aš tikrai nustebau, kad jūs taip kreipėtės į tam tikrus kolegas šiame, šioje salėje. Šis klausimas yra labai sudėtingas. Jūs negalite paneigti, kad ši masinė imigracija viršė visus mūsų būkštavimus. Ir mes nekalbame apie rasizmą ar ksenofobiją. Ir ar jūs nemanote, kad dabar išsakęs tokius įžeidimus, Visgi turite pripažinti, kad valstybės turi teisę išsakyti savo baimės ir būkštauti, bijoti dėl savo e, piliečių saugumo ir kad e, reikia imtis atitinkamų veiksmų ir susitvarkyti su tais e, pabėgėliais. Ir negalime kviesti jų taip, kaip tą padarė ponia Merkel, ponas Iglesijas. Jūs esate europietis Ir jūsų protėviai, tikriausiai kaip ir mano protėviai, dėja, irgi turėjo tam tikrais istorijos momentais pabėgti iš savo šalių. Ir aš nemanau, kad jūs norėtumėte, kad jūsų protėvius vadintų maru ar panašiai, ar kitaip įžeidinėtų. Tai aš manau, kad jūs labai savanaudiškai kalbate apie tuos žmonės, ta šalis ir tuos nelaimelius, kurie bėga nuo nelaimių. Pirmininkas, dėkoju. Prieš išklausydami Tusko ir Junkerio apibendrinimų, dar turėsime spontaniškų pasisakymų seriją. Yra labai daug žmonių, kurie nori pasisakyti, visiems nesuteiksiu galimybę. Galimybės pasakyti tik vienas nuo frakcijos galės pasisakyti, nes laiko turime labai nedaug. Taigi, ponas Bogovič bus pirmasis, prašau jums vieną minutę, neviršykite laiko. Kolegos, Europa neprivalo prisimti atsakomybės už visą migracijos krizę. Europa jos nesukėlė. Europa yra šios problemos sprendimas. Taigi Europa čia tikrai nėra tas ligonis. Ir situacija valstybės narėse yra labai skirtinga ir tų skirtumų mes turime nepamiršti ir juos gerbti. Mes turime apie tai kalbėti ir savo šalyse. Krizė yra režimų įvairiose valstybėse žlugimo padarinys. Tie režimai buvo pakeisti kitais diktatoriais, kurie visiškai negerbė istorijos ar žmogaus gyvybės. Štai kur yra problema ir tą problemą turime pirmiausia spręsti. Turime įvesti tvarkos tose šalyse, tik tokiu būdu galėsime pasiekti taikos. Turime suprasti, kad migracijos krizė tęsis dėl Afrikos žemynų demografinės padėties. Taip yra ir mums reikia ilgalaikio tvaraus sprendimo, bet pirmiausia turime pasirūpinti tais, kurie dabar yra Europos žemynė. Dėkoju. Socialistų frakcijos kolegė ponia Frida dabar pasisakys. Vieną minutę. Rugsėjo 23 dienos tarybos susitikimo laukėme ilgai, to sprendimo laukėme ilgai, buvo sudėtinga jo pasiekti, bet kyla kitas klausimas, kaip dabar tai paaiškinti žmonėms, žmonėms piliečiams, kurie vis dar tik europinėmis vertybėmis. Nekartą Europos parlamentas tai yra pajautęs, ką tai reiškia. Ir tai panašu, tas sprendimas kol kas yra tik tai pirmasis žingsnis. Mums reikia griežtų specifinių veiksmų dėl geopolitinių ge, ge, geopolitinės padėties, tie, ta situacija užsitęs. Ir mes žengėme atgal, kai tuo tarpu turėtumėmės, turėtumėme imtis ryštingų veiksmų. Ir mes turime realiai pamastyti apie situaciją, kai kurios šaliai sako ne viskam. Na, o mes turime veikti, kaip sakė pirmininkas Junkeris. Europos Sąjungoje trūksta konkretumo, konkretumo ir vienybės. Pone pirmininkai, šimtai tūkstančių pabėgėlių atvyksta Europą per Graikiją. Graikijai e, vienai neįmanoma prisijimti naštos. Jau dabar 160 tūkstančių pabėgėlių. Tad reikia imtis priemonių. Pirmiausia, reikia imtis uh, taikaus e, konfliktų sprendimų būdų artimuosiuose rytuose Afrikoje. Kartu vėlgi reikėtų kalbėti su Turkija, kad joje pabėgėliais nebūtų naudojamasi politiniams tikslams. Reikia peržiūrėti Dublino reglamentą, reikėtų pasižiūrėti vėlgi į kvotų sistemą pabėgėlių perskirstimą valstybėse narėse atsižvelgiant į šių pajamas. Graikija ir panašios valstybės turėtų būti remiamos finansiškai, kad jos gerėtų saugoti išorės sienas, geriau tai daryti ir kartu užtikrinti Graikijos suverenes teisės e, saugoti ES išorės valstybės, o neapsuteikti tokių teisių Turkijai. Atsiprašau, ponia Task. Pone Tuskai, jūs kalbėjot apie tai, kad reikėtų pasaulyje, jungtinėse tautose e, rūpintis ES re, reputacija, bet kita vertus vėl matėm, e, koks, e, koks egoizmas buvo demonstruojamas, leidžiant žūti tūkstančiams pabėgėlių vaikų. Tad komisija ir taryba turėtų imtis daugiau veiksmų. Po, ir iš ties, ponė Tuskai, jums nepavyko e, įtikinti tarybos, taryba nepasiekė norimo rezultato. Jūs kalbėjot apie atsakomybę e, ir taip paprastai e, apie tai kalbama, kai kalbama apie rimtus dalykus. Taip, mums reikia laikyti solidarumo, vadovautis e, bendrosiomis vertybėmis, bet dėja to e, kol kas nėra. Kristagonas. Ačiū, ponė pirmininkė. Dar kartą ir dar kartą kalbam apie tą patį dalyką, apie pabėgėlių krizę. ir apie pabėgėlius kalbam tarsi apie e, tam tikrą gam, gamti, e, įprastinį dalyką. Bet iš tikrųjų, e, vėlgi, tai yra e, nepaprastas dalykas, nes tie žmonės atvyksta nuo karių, nuo karų. E, ir nepamirškim vėlgi, kas, kam turėtų tekti atsakomybė už karų būtent mūsų kaimininėse valstybėse su, sukelimą. Vakarai rėmė Sirijos opozicinės jėgas tam, kad būtų nuverstas Asado režimas, tačiau ta pagalba nepasiteisino ir todėl tam, toje tuštumoje atsirado Islamo valstybė. Tad vėlgi šioje situacijoje mes turėtume kovoti pirmiausia su Islamo valstybė ir tik tokiu būdu tada bus galima sumažinti pabėgėlių skaičių. Dėkoju pirmininkė, tarybos pirmininkė, komisijos pirmininkė. E Rugsėjos 23 e, vidaus reikalų ministrai nusprendė pasidalinti viso e, Europos, visose ES valstybėse narėse pabėgėlių skaičiumi. Ir tai yra solidarumo ženklas, tačiau tai reikia dar įgyvendinti, reikia e, žmo, žmonių koalicijos, kurie iš tiesų pasirūpintų tai žmonėmis, kurie bėga nuo Asado režimo. Ir, Merkel jau sakė, kad mums tai pavyks. E, ta prasme yra būtina e, užtikrinti e, tinkamus prieigos taškus, kelius ir Dublino reglamento įgyvendinimą. Ir dabar atrodo, kad Ponas Tusk, mums e, iš jūsų kaip tarybos pirmininko reikia, kad vyriausybėms pasakytumėte, jog politika turi būti tik įgyvendinta ir kad ji būtų įvykdyta be jokių populistinių veiksmų, nesvarbu, kokia frakcija tos populistinius veiksmus demonstruotų. Bet, um... Ačiū, ponė pirmininkė. Aš esu šokiruota Nes vėlgi atrodo, kad mes e, kažkokiam stikliniam e, rutuly gyvenam, niekas iš tikrųjų nesuvokia, kokia rimta yra padėtis. Kalbama apie solidarumą e, ir kalbama apie būtent pasaulio maisto programos lėšų sumažinimą. Iš tikrųjų yra E, vis, vystomojo bendradarbiavimo pinigai turėjo pasiekti tas šalis, tas, tuos gyventojų, e, tas grupės, kuriems tų pinigų labai reikia. Aš šiaip jau e, vėlgi mes iš tikrųjų turėtume integruoti, kalbama, kad turėtume integruoti žmonės, kurie pas mus atvyks atvyksta, bet Švedijoje tai buvo vėlgi dešimtmečių, dešimtmečius daroma, tačiau rezultatai labai menki, kartais tiesiog katas, katastrofiški. Dabar e, vėlgi, kaip dabar kalb, apie, sakykime, pabėgėlių stovyklos e, įkūrimą tokios nuolatinės Švedijoje, bet nepamirškim, e, kokie pas mus, kokios temperatūros Labai ačiū, ponė pirmininkė. E, Pone Žanai Klodai Junkeri, ponė Tuskai. Taip, mes žinom, kad e, vidaus reikalų ministrams e, nepavyko susitarti iki galo dėl kvotų ir tai buvo padaryta uh, E, dėl politinių priežasčių e, šiaip jau iš tikrųjų e, vidaus reikalų ministrai iš tikrųjų žinojo, žino, ką, ko nori jų šalių piliečiai. Dabar dabar ponas Tuskas kalba, kad svarbiausias Europai tenkantis išbandymas yra saugoti gerą vardą, bet nepamirškime, Europa, Europa iš tikrųjų pati demokratiškiausia, atvirau, atviriausia, atviriausias kontinentas, o dabar kalbama apie gero vardo išsaugojimą. Tad aš manyčiau, gal reikėtų surenkti referendumą dėl ES ir pasižiūrėti, kągi atsakys e, į tai Europos piliečiai. Dabar Europos komisijos vardu ponas Junkeris. Pone pirmininkė, mano brangus kolegos. Taip, iš ties, ka, e, tiesa, kad Europa negali prisijimti visų, visų nuo nelaimių, blogio bėgančių žmonių. Bet kita vertus, bet kita vertus, mes neturėtume būti tokie neveiklus e, neteisybės e, akivaizdoje E, tokių labai rimtų įvykių akivaizdoje. Tiesa, kad mes turėtume pirmiausia spre, tiesiog e, spręsti, imtis nuo migracijos šaknų. Ir e, vėlgi nepamirškim, kiek šalių vis dėlto, kurios nesumažino vystomosios pagalbos e, lėšų. Ir netgi padidino tas lėšas. Aš kartu galėčiau kritikuoti ES valstybės, kurios sumažino vystomosios pagalbos lėšas ir humanitarinės pagalbos lėšas. Aš galėčiau kritikuoti e, tas valstybės e, narės, kurios sumažino savo įnašus į jungtinių tautų pasaulio maisto programą ir kartu e, vyriausiojo, jungtinių tautų vyriausiojo e, pabėgėlių komisaro tiesiog e, operacijų finansavimą. Tad jeigu mes vėl nespręsim, patų, nesigriepsim, nepradėsim nuo šaknų, tai tada tikrai šiaip jau problemų tik daugės. O iš tikrųjų mes turėtume, turėtume didžiuotis, kad ne, nelaimingi žmonės pirmiausia ieško vilties Europoje. Bet kodėl vis dėlto nepavyko kol kas uh, išspręsti to. Klausimas, kodėl tie žmonės nevyksta į Kiniją, į Junktinės Amerikos valstijas, į Persijos regiono valstybės. Uh, Nes iš tikrųjų tie žmonės suvokia, kad Europa yra tas žemynas, kuriame geriausia gyvenama ir tuo mes turėtume didžiuotis. Tad mes iš tikrųjų turėtume spręsti pabėgėlius. Dabar e, atsakas į migracijos problemas tai ne sienų statymas. Pabėgėliai, nelaimėliai visada ras būdų, kaip patekti į Europos teritoriją. Tai bus visada. Tad e, stat, statydami sienų mes problemų neišspręsim. O tie, kas stato sienas, turėtų bent jau atidžiau parinkti žodžius kalbėdami apie tai. Jie neturėtų pamiršti, kad žodžiai vis dėlto bylo, žodžiai turi jėgą tam, kas, kam jie sakomi. Taip, čia buvo pasakyta argumentų, kad nemažai čia pas mus atvykstančių pabėgėlių tai yra ekonominiai migrantai. Bet kaip jūs tai žinot? Yra žmonių, kurie bėga iš valstybių, kuriuose jie uh, persekiojami. Taip, mes neturėtume suplakti į vieną įvairių tų pabėgėlių kategorijų. Taip, iš tikrųjų galima kalbėti apie tikrus pabėgėlius, kurie bėga nuo, nuo nelaimių ir iš ties yra e, prieglopšio prašytojų, kurie e, šiaip jau neturėtų gauti prieglopščio Europoje, bet tiesiog mes jų visų neturėtume e, plakti į vieną ir kalbėti apie kažkokius barbarus ar nelaimę. Sakiau, kad statydami sienas mes problemos neišspręsim. Ir dar galėčiau pridurti. O kodėl kai kurie mano, kad galima statyti tokias sienas tarp ES valstybių narių. Ir kodėl tokios jau iškilusios sienos niekam tarsi nekliūva. 2015 metais kai kurių Europos valstybių vyriausybės spre, nusprendžia statyti sienas atsi, atsiriboti tarp, e, nuo e, kaimynų. Tad vėlgi čia galima kalbėti apie kabutėse tokius e, architektūros genelius sprendimus. Taip, iš tikrųjų, ES buvo kritikuojama už tai, kad ji skubiai negalėjo uh, negalėjo priimti sprendimų, bet aš noriu priminti, kad e, vis dėlto rugs, per rugsėjo 23 dienos e, neoficialų susitikimą e, buvo priimtas be visa kita ir finansavimo sprendimas. Ir tai buvo padaryta greitai. Ir tikrai galime tuo tik didžiuotis. Tad jeigu visada taip greitai būtų galimi priimti sprendimai, Europa tikrai būtų geresnėse sąlygose. Taip, dabar vėlgi išsakoma kritika ir linksniuojama Europa, Europa e, ir sakoma, e, sakot, e, kad aš turiu sakyti valstybėms narėms tą ir tą, bet čia nereikėtų minėti Europos ar Europos Sąjungos vardo reikėtų visą šitą kritiką e, skirti toms valstybėms narėms, kurios nesilaiko įsipareigojimo ar priimtų sprendimų. Dabar tai, kaip vyko Europos vadovų taryba, kai kurios valstybės narės kaišiojo pagalius ir ratus, uh, tam, kad būtų skubiai priimami sprendimai, bet dėl to nereikia kritikuoti visos ES vadovų tarybos, reikėtų kritikuoti atskiras konkrečias valstybės narės, kurios vilkina. Bet to visada mes kalbam apie svarbius dalykus tokiuose susitikimuose. Taip, e, religinis aspektas, ar filosofinis aspektas visada, e, visada e, svarbus yra mūsų diskusijose. Europa yra e, tolerancijos kontinentas ir mes turėtume kovoti už toleranciją. Mes neturėtume uh, šiaip jau leisti vietos netolerancijai. Zagal. Mes dabar turime teisę pasakyti, kad e, vakar mes su Erkanu per pokalbį tikrai labai sunkiai e, stengiamės e, susitarti dėl to, kad jie padėtų sulaikyti pabėgėlius. Tai yra labai svarbu visiems, ne tik Graikijai, bet visai Europai. Tačiau yra ir kitų klausimų. Uh, Mes e, dėl kitų klausimų su, e, su, paspaudėme viens kitam ranką su Erdoganu be abejo, mes kalbėjome apie problemas ir e, taip pat ir parlamento e, pre, prezidentas turi kartais kitokių nuomonių nei kad e, mes tarpusavėje, tačiau visą tai labai svarbu visų šalių saugumų ir tie, kurie mano, kad taip neturėtų būti, turėtų padaryti e, išvadas. E, Jeigu Turkija neatsiras e, saugių šalių e, sąraše, tai tada e, mes, ne, mes pažei, sulaužysime sustarimą, bendradavimo sustarimą su Turkija. Ir tu, Turkija turi būti harmoningose santykiuose su Europos Sąjunga. Ir mūsų e, dėrybos dėl narystės e, nebus sustabdytos tol, kol jie bus saugių šalių sąraše. Mes su Atkanu e, pasikeitėme nuomonėmis šio klausimu, tačiau reikia užtikrinti, kad jie pasirūpintų 2,2 milijonais pabėgėlių savo teritorijoje. Mes taip manome. Ir mes susitarėme E, dėl 160 tūkstančių e, pabėgėlių Europoje pasidalinti, o Turkija turi 2,2 milijonus pabėgėlių iš Libano, Jordanijos ir iš dar daugelio šalių, net nereikia kalbėti apie tuos skaičius. Taigi E, mes turėtume būti kuklesni, tai mums nepakenktų, mes esame šito proceso pradžioje ir mes turėtume sukurti nuolatinę sistemą pabėgėlių padalymo Europoje ir tai e, e, nereiškia imigracijos Europą legalizavimo. Aš uh, augau kartu su uh, jaunais italais ir portugalais. Luksemburgas yra uh, ribojamas daugybės, uh, daugybės uh, šalių. Uh, iš visų pusių. Uh, tačiau galime pasakyti, kad be tų italų, be tų portugalų, su kuriais aš augau, Europa nebūtų buvusi, ne, atrodysi tokia, kokia jin yra. Ir mums tikrai uh, reikalinga imigracija. Prezidentė Tajani, prego. Dabar ponas Tusk pasisakys, o pirmininkamą perdodu vicepirmininkui Tajaniui. Labai ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, dėkoju Žanklodai už e, jūsų paramą. Tačiau šiame parlamente mes esame tam, kad mus kritikuotų, o ne tam, kad mums plotų. Toks jau yra mūsų darbas. Be abejo, turime būti e, griežti, jeigu jau norime būti politikais. Šiame kontekste viskas turi būti aišku. Dėkoju už jūsų diskusiją. Aš manau, kad po jos visi puikiai žinome, kad šis klausimas mus visus Europoje dar skaldo. ne tik valstybėse narėse, bet ir čia Europos parlamente. Tačiau tuo pat metu manau, kad šiandieną mes turime puikią galimybę suformuoti bendrą požiūrį, daug platesnį nei prieš keletą savaičių. Neturiu nei iliuzijų, nei abejonių. Niekas šiuo atveju nėra lengva. Pirmiausia todėl, kad šio klausimo mastas yra didesnis nei kažkada anksčiau. Ir būtent todėl mes e, išgyvename tiek daug emocijų, ne tik šiuose rūmuose. Pirmiausia, norėčiau pabrėžti, kad šiandienos klausimas dėl jo masto yra unikalus. Niekas nėra lengva šiuo atveju. Šiandieną mes iš esmės kalbame apie beveik 70 milijonų žmonių, kurie negyvena savo gyvenamose vietose. Ir tie žmonės faktiškai iš Afrikos ir Eurazijos žemynų. 70 milijonų žmonių atsidūrė tokioje situacijoje. Pakalbėkime apie, apie Afganistano piliečius. Beveik 3 milijonai afganistaniečių e, keliauja į kitas šalis. Uh, Šiandieną jie Pakistane, Irane, Irake, Turkijoje ir kai kurie iš jų jau pasiekė Europą. 3 milijonai. Turime žinoti, kad galbūt ne visiems jiems, tačiau be abejo daugumai Europa yra ar gali būti galutinė destinacija. Sirijoje dabar turime apie 8 milijonus e, gyventojų, kurie e, pabėgo. Tai yra, tiek turime sirų pabėgusių. E, iš Irano, iš Ira, Irako, Jordanijos, Jemeno šimtai tūkstančių pabėgėlių. Todėl šiuo atveju niekas nėra lengva ir kodėl kai kas iš mūsų Europoje taip e, nerimauja. Kai kurie mano, jog mūsų užplūdo didelė baime, todėl, kad e, to anksčiau nėra buvę. Ir nors pats pabėgėlių faktas nėra kažkas naujo, tačiau toks pabėgėlių mastas yra tikrai nauja. Ir kai kurios valstybės narės neturi patirties spręsdamos tokias problemas, todėl mes esame tokie emocingi. Negaliu pritarti tokiam teiginiui, kad dauguma pabėgėlių yra socialiniai migrantai. Pirmiausia, šiandieną yra neįmanoma atskirti pabėgėlių nuo migrantų, nes visi jie šiandieną bėga nuo karo, skurdo, alkio, bado, tiek iš Afganistano, tiek iš Sirijos, tiek iš kitų šalių. Todėl aš manau, kad tai yra sekanti priežastis, kodėl išgyvename sunkę situaciją, nes mes turime į juos žiūrėti kaip į potencialius prieglopščio prašytojus. Antra. Kodėl šiuo atveju niekas nėra lengva? Todėl, kad naujas Sirijos karas gali e, pavirsti globaliu komplektu konfliktu, nes Sirijoje šiandieną dalyvauja tam tikros gal, pasaulinės jėgos ir nebejoju, kad dabartinė situacija yra pakankamai bloga, kad būtų nau, išprovokuota nauja pabėgėlių banga. Ir per savo pirmąjį pasisakymą aš minėjau, kad šiandieną manoma, jog iš Sirijos gali bėgti dar 3 milijonai žmonių. Dabar jie yra pakeliu iš Alepo. Ir situacija nėra lengva. Ir mes neturime e, patikimų partnerių. Taip, mes turime bendradarbiauti su kitais su kitomis šalimis, pavyzdžiui, Turkija. Aš suprantu, kodėl kai kurie iš mūsų taip skeptiškai žiūrime į Turkijos klausimą, tačiau kita vertus, jeigu mes norime išspręsti šitą problemą, tai Turkija šiame projekte yra esminis partneris. Ar mes norime šiandieną Turkijai pamokslauti ar ne? Ar mes norime visgi Turkiją e, patraukti savo pusėn, kad spręstume pabėgėlių klausimą kartu. Taip, tai sunki dilema, tačiau ją šiandieną turime įspręsti. Ir mūsų nuomonė yra tokia, kad mes turime stengtis bendradarbiauti su Turkija, nes kito pasirinkimo neturime. Aplinkoje, aišku, turime sunkesnių partnerių nei Turkija ir Turkijos klausimas nėra lengvas, tačiau tai yra geriausias mūsų partneris iš visų kaimininių šalių. Tiek e, pietuose, tiek rytuose. Todėl esu tikras, kad kita vadovų taryba taip pat spręs šį klausimą dar kartą ir tikiuosi, kad šiandienos diskusija parlamente bus įkvėpimas kai kuriems vadovams, kai kurioms valstybėms narėms. Aš e, esu tikras, kad suprantate, ką turiu omenyje. Taip pat e, Lenkijos parlamentaras ponas Olbricht uždavė klausimą, ką mes galėtume nuveikti kartu ir atskirai, kaip valstybės narės. Viena aišku. Jokia Europos valstybė narė pati viena negali priimti ir pasirūpinti visais atvykstančiais pabėgėliais, todėl mums reikalinga paskirstimo sistema. Tuo pat metu mes matome, kad jokia valstybė narė už, prie mūsų išorės sienų negali suvaldyti to imigrantų srauto, su kuriuo mes susidurėme. Ir abu šie klausimai reikalauja bendro sprendimo. Mes turėtume nerodyti pirštais į kitą. Todėl turėtume galvoti apie bendrą Europos atsakomybę, siekiant apsaugoti išorės sienas. Mes šiandieną aiškiai tai pamatėme, kad ši e, didžiulė našta ir atsakomybė viršyje bet kokios valstybės narės pajėgumus. Tai yra revoliucinis mąstymas. Mes turėtume tęsti šią revoliuciją. Europa turėtų padaryti, prisimti dalį šios atsakomybės ir apsaugoti, ginti mūsų išorės sienas ir spręsti situaciją pabėgėlių stovyklose tiek Europoje, tiek išorėje. Mes turime padėti spręsti šiuos klausimus ir už Europos ribų. Dėkoju. Dėkoju pirmininkui Tuskui, dėkoju pirmininkui Junkeriui už pasisakymus ir ypatingai už jūsų pastangas ir įsitraukimas sprendžiant šios svarbius klausimus. Taigi baigiame.